Dabar norėtume taip pat pereiti prie kito darbo atvarkės punkto, tai yra bendros diskusijos dėl 2013 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Ponas Čarnieckis yra pranešėjas antrojo pranešimo. E al doilea raport Cerneschi, întreprinderea... Pirmasis pranešimas, antrasis bei trečiasis pranešimai e, už juos visus yra atsakingas ponas Černieckis, jis buvo visų šių e, pranešimų rengėjas. Taigi, norėčiau suteikti po, e, žodį ponui Černieckiui, pristatyti visus pranešimus. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. E, dėkoju. Pirmininkė, komisijos nariai, e, ponios ir ponai. Tai iš tikrųjų yra labai svarbios diskusijos ir tikrai labai gaila, kad šios diskusijos vyksta taip vėlai. E, ir dažniausiai e, žmonės tokiu metu e, žiūri filmus apie apiplėšimus, įvairius trilerius ir taip toliau ir panašiai. Ir aišku, ir dabar kalbame apie daug pinigų, didelės sumas, kurios turėtų būti patvirtintos, peržiūrėtos. Tai yra pinigai, kurie yra leidžiami tam, kad mokesčių mokėtojai galėtų patvirtinti šias skiriamas lėšas įvairioms institucijoms, pavyzdžiui, Europos inovacijų ir technologijos institutui, kuris yra Budapešte. Norėčiau pabrėžti, kad šis e, institutas įvykdė ekspost auditą e, stipendijoms. Taip pat patik, pagerino e, kokybės e, sistemą, e, taip pat e, pagerino e, procedūras bei instrukcijas. Šis institutas tikrai e, įtvirtino puikią e, sertifikavimo metodologiją, taip pat pagerino viešųjų pirkimų procedūras. Taigi, norėčiau trumpai apibendrindamas pasakyti, kad tikrai pamatėme nemažai pažangos, kuri buvo pasiekta šio instituto atžvilgiu. Na, o kalbant apie uh, uh, įvairių skiriamų stipendijų grantų teisėtumą, taip pat reikšmingumą. Norėčiau pasakyti, kad Europos e, audito rūmai antrą kartą e, pateikė, pateikė nuomonę su išlyga. E, ir 87 procentai visų išlaidų grantų atžvelgių buvo abejotini. Taigi šie sertifikatai buvo išduoti auditorių ir vėliau užsakyti e, gavėjų šių grantų. Taigi, tai aišku sudaro situaciją, kad egzistuoja tam tikri nesutapimai ir pažeidimai. Gal reikėtų e, geriau kontroliuoti šią procedūrą. Dvi nuomonės, e, tos sąlyginės nuomonės parodė, kad sistema tikrai tinkamai neegzistavo praeitėje. Dabar reikėtų daugiau dėmesio skirti e, stebėsenai bei tikrinimui e, ir žiūrėti, ar institutas tikrai imsis tinkamų e, pakeitimų. Na, kalbant apie Artemis bei Inijak įmonės, man atrodo, kad čia diskusijų didelių netikr, tikrai neturėtų kilti. Ir, man atrodo, šios, šių įmonių biudžetas buvo peržiūrėtas E, kalbant apie Europos vadovų tarybą bei tarybą, jau daug kartų esu anksčiau minėjęs savo ataskaitose bei taip pat pristatymuose, kad taryba kaip ES institucija turėtų turėti demokratinę atsakomybę prieš Europos piliečius. ir ji turėtų būti e, proporcinga šios institucijos biudžetui. Ir aišku, daug klausimų nebuvo išspręsta, kadangi pati taryba labai dažnai netgi ir sarkastiškai nereaguoja į, savo, e, į mūsų pastabas, e, taip pat neteikia paaiškinimų ir tikriausia e, nereikėtų nustepti, kad mes netvirtiname biudžeto įvykdymo, kalbant apie tarybą. Taigi, man atrodo, kad tas žaidimas tarp Europos parlamento ir tarybos tikrai nėra labai gražus. Šis žaidimas turėtų baigtis, bet tam reikia uh, politinės valios iš tarybos pusės. Uh, komisijos narys Tilendės. Uh, pranešėjau ir vicepirmininko vardu. Georgievas vicepirmininkės vardu, e, kalbant apie biudžeto e, komiteto e, nuomonę suteikti biudžeto įvykdinimo patvirtinimą Artemis įmoniai, bendrai įmoniai ir bendrųjų technologijų įmoniai nano elektronikos įmoniai ENIAC, Europos taip pat inovacijų ir technologijų institutui EIT Tai tvirtina biudžeto įvykdymą ir taip pat netvirtina biudžeto įvykdymo 13 metų Europos vadovų tarybai ir tarybai. Komisija e, pastebi, kad e, biudžeto kontrolės komitetas pritarė, kad mes e, tikrai pri, priimame Artemis pasiekėjo bei ENIAK įmonės pasiekėjus, kurie iš tikrųjų vadovavosi mūsų uh, pasiūlymais e, imtis tam tikrų priemonių ir dėl to norime patvirtinti biudžeto įvykdymą 2013 metais. Artemis Bienijak mums parodė, kad viešoji ir privačioji partnerystė, kuri naudojasi trišalių modelių, e, kuri pasitelkia ES finansavimu, taip pat pramonės skiriamų finansavimu, tikrai pasiekia gerų rezultatų. Uh, kalbant apie elektronikos mikroschemas, taip pat geras, gerus standartus e, programinės įrangos platformoms. Ir ši pramonės šaka Europoje yra tikrai labai konkurencinga, taip pat pagerina savo gebėjimus aukti, kaip jau buvo parodyta e, investicijomis į šias partnerystės abi iniciatyvos. Tikrai E, buvo e, labai geros, turėjo labai e, gerų svertų faktorių ir tikrai buvo daug investuota. Ir man atrodo, ypač Artemis parodo puikią galimybę, kai, e, kad pramonė galėtų pasinaudoti tokią įmonę, kaip įmonės gali dirbti visoje Europoje. Ir tai sukuria puikią kritinę masę elektroniniams komponentams bei sistemoms, kurios yra labai svarbios e, skaitmeniniai Europos ateičiai. Ir tos iniciatyvos kiekvienais metais yra fin, e, finansuoja. E, e, geriausius, inžinier, geriausius inžinierius, taip pat tyrėjus, 3000, 300, 3000 žmonių, inžinierių, tyrėjų dirba kiekvienais metais šiokiose iniciatyvose. Taigi e, taip pat e, e, šios taip pat įmonės susijungia, kad taptų lyderiaujančios elektroninės sistemos rytyje ir taip pat struktūriniai sprendimai e, tikrinimui, taip pat ekspost auditams e, naujų išlaidų buvo sugalvoti. Ir rezoliucijos projekte komisijos yra prašoma įvertinti e, ENIAC ir Artemis veiklą 14 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimui. Ir komisija ketina šį uh, E, prašymą e, suderinti su Excel e, reglamentu, kuris teigia, kad galutinį įvertinimą ENIAC ir Artemis reikės atlikti iki 17 metų birželio 13 dienos. Ir taip pat mes taip pat galvojame, kad toki, tokių projektų vertinimas anksčiau tikrai būtų didžiulė našta komisijai bei gavėjams. Taip pat komisija suteiks patarimus, taip pat e, paramą ir toliau dės pastangas siekdama e, atsakyti Europos parlamento e, norus ir iššūkius. Europos inovacijų ir technologijų institutas taip pat labai patobulėjo tose sritise, kurios buvo nustatytos e, balandžio mėnesį parlamento padarytame sprendime, kalbant apie e, elektroninių e, sandorių teisėtumo, taip pat elektroninių inovacijų, žinių srityje, taip pat viešųjų pirkimų srityje, taip pat gebėjimų stiprinimo srityje. Ir taip pat paklaidų skaičius 14 metams yra tik tai 0,9 procentą. E, taip pat šis institutas labai stipriai e, patobulino savo planavimo ir stebėsenos procedūras rėmėsi žingsnių šioje srityje. Taip pat norėčiau pasakyti, kad šių metų e, laimėtojas e, apdovanojimų ponas Govita Apeduai buvo išrinktas e, finalistu e, iš 30, 30 verslininkų, verslininkų vykstančiame konkurse. Taigi, taip pat tarybą, mm, kalbant apie tarybą ir mm, Europos vadovų tarybos biudžeto įvykdymo patvirtinimą, mes tikrai labai apgailestaujame, kad nebuvo rasta sutarimo e, tarp šių institucijų ir komisija galvoja, kad institucija turėtų geriau bendradarbiauti tam, kad ši procedūra būtų kiek galima sklandesnė ir veiksmangesnė. Komisija tikisi, kad Šis klausimas bus e, išspręstas kiek galima geriau ir bus tas sprendimas priimtinamas abiems institucijoms. Dėkoju. Dėkojame. E, dėkojame 30 sekundžių ponui Marinesku. Ačiū pirmininkė. E, bendrosios įmonės yra tikrai labai svarbios tyrimams, taip pat plėtros sričiai. Joms yra skiriama tikrai nemažai pinigų E, ir juos reikia tinkamai valdyti. Šios bendrosios įmonės e, jau praeitais metais jų biudžeto įvykdymo patvirtinimas buvo atidėtas, bet vėliau jos patobulino savo veiklą ir tikiuosi, kad mes 14 e, metais nesulauksime sąlyginės audito rūmų nuomonės ir reikėtų labai atidžiai galvoti apie 14 metų ataskaitą ir e, norėčiau paprašyti komisijos, kad e, mums pateitų ENIAC e, iš ankstinę ataskaitą 14 metų ir tikiuosi, kad komisija galės tą mums pažadėti. Kalbant apie Europos inovacijų ir technologijų institutą, jie irgi dirba jau ilgą laiką, mums reikia žinoti, kaip uh, E, jis e, dirba ir norėtume irgi iš ankstinės ataskaitos apie šio instituto veiklą 14 metais e, kadangi ten yra naudojami Europos mokesčių mokėtojų pinigai, kalbant apie Europos vadovų tarybą ir tarybą, atsisakymas tvirtinti biudžetą iš tikrųjų yra rimtas sprendimas. Mes esame atsakingi prieš savo piliečius, kai daroma sprendimus kitokiu atveju jie pagalvos, kad šis e, Europos įvykdymo e, patvirtinimas ar nepatvirtinimas nėra rimtas dalykas. Ponas Von. Dėkoju. Pirmininkė, norėčiau pakalbėti apie institutą, Europos inovacijų ir technologijų institutą, nes buvau e, šešėlinis pranešėjas. Dėl to norėčiau padėkoti e, pranešėjui kartu e, dėl bendradarbiavimo. Na ir mes nusprendėme e, patvirtinti biudžeto įvykdymą dėl kelių dalykų, kadangi jų paklaidų skaičius buvo 3 procentai. Taip pat buvo, aišku, viešųjų pirkimų srityje tam tikrų klaidų, bei taip pat personalo kaitos, bet jie tikrai padarė nemažą pažangą nuo praeitų metų ir dėl to aš taip pat apsilankiau pats Europos inovacijų ir technologijų institute ir mačiau jų padarytą pažangą. Taigi, kaip jau ir komisijos narių pasakė, tai, kad dabar jų paklaidų skaičius yra 0,9 procentai, taip pat nauja yra viešųjų pirkimų procedūra, taip pat ir e, geresnis personalo e, karjeros planas, tikimės, kad e, personalas vis mažiau keisis ir e, tai patobulins sistemą. Taigi, aš taip pat pasisakau už Europos inovacijų ir technologijų instituto biudžeto įvykdymo patvirtinimą ir 14 metais tikiuosi, kad iš tiesų pažanga bus puiki. Ponas Ali, dvi minutės. Thank you, Mr. Chair. Ačiū pirmininkė. Komisarė, ponė Černiecki, kolegos. Balandžio mėnesį mes atidėjom sprendimą dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo EIT 13 finansiniams metams, tačiau po to, kai birželio pabaigoje gavome pranešimą iš EIT, ataskaitą, matom, kad padarytos išvados ir mes galime kitokias išvadas įvairiose srityse padaryti sąskaitų teisėtumo ir tvarkingumo srityje institutas pagerino audito sertifikatų kokybę, naujos technologijos panaudojimas padėjo geriau atlikti ex ante ir ex post įvertinimą, vidaus procedūros jau anksčiau visiškai tenkino atitinkamas viešųjų pirkimo taisyklės, o institutas tenkina vidaus audito poreikių reikalavimus ir yra pozityvių poslinkių kitose srityse. Smarkiai pagerėjo naudos gavėjų įsisavinimo gebėjimai ir kadrų kaita nebe tokia didelė, tad komisijos vidaus audito tarnybos taip pat pastebėjo pozityvius poslinkius, ypač įgyvendinant instituto veiksmų plano uh, veiksmus. Iki 15 metų pabaigos galima tikėtis, kad didžioji šių veiksmų dalis bus užbaigta. Tad specifinė Europos audito rūmų ataskaita tikriausiai pateiks daugiau informacijos apie EIT galimybės ES kleisti inovacijas ES, kur įvairios žinių ir inovacijos bendruomenės reikalauja tokios, tokių poslinkių, tad mes manome, kad biudžeto vykdymas turėtų būti patvirtintas 13 metams. Ačiū. Pona Šoltės, minutė 30 sekundžių. Ačiū. Ačiū, pirmininkė. Aš kalbėsiu konkrečiai apie biudžeto įvykdymo patvirtinimą tarybai. Jau praėjo šeši mėnesiai po to, kai taryb, parlamentas atidėjo biudžeto vykdymo patvirtinimą taryboje, šiandien vėl diskutuojama apie tai, ar finansinis valdymas taryboje tvarkoj. Biudžeto vykdymo patvirtinimas yra privalomas visoms Europos institucijoms, taryba čia ne jokia išimtis. Biudžeto įgyvendinimas turi būti išsamei vertintas kaip ir visų institucijų biudžetai. Kaip gali atsitikti, kad Europos parlamentas neturi galimybės įvertinti tarybos biudžetą jau tiek daug metų ir tiek daug metų iš eilės nematom tarybos atstovo tuo metu, kaip tarnėjom tą klausimą. Piliečiai laukia atskaitomumo visos institucijos ir bei tarp jų taryba turėtų būti atskaitinga Europos piliečiams. Tarybos veiksmai tikrai mūsų netenkina, nebegalim laukti ir nuolat raginti, tai žalieji norėtų pasiūlyti pakeitimą pirmą kartą numatant finansinę išlygą tarybai, kad nebūtų suteiktas biudžeto vykdymo patvirtinimas ir būtų numatytos sankcijos 16 metams. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai už drąsą, kad jisai siūlo nesuteikti biudžeto vykdymo patvirtinimo tarybai. Tikrai netaip dažnai šioje vietoje kritikuojama Europos institucija taryba paprasčiausiai nereaguoja į mūsų klausimus. Čia yra komunikavimo problema dėl įsipareigojimų, dėl statybos projektų, kaip Residence Palace, kaip administracinės modernizacijos. Klausimai lieka neatsakyti, tad aš norėčiau pasičiaugti pranešėjo neįprasta drąsa. Šiais laikais tai tikrai neįprasta. Juk biudžeto įvykdymo patvirtinimas buvo suteiktas 9, 10, 11, 12 metais, o čia dar aptarnėjom 13 metus ir dar neturime atsakymų į klausimus. Dar atidedam, laukiam tarybos, kad pateiktų mums atsakymus, nepateikė. Tai ar mes tikim ES ir jos institucijomis ar ne? Jeigu tikit, tai gėda, kad šitaip ignoruojamas parlamentas, o jeigu netikit, tai įprasta tvarka Europos Sąjungoje veikiama, ar ne? Ponas Ždečiovskiai, minutė 30. Pone pirmininkė, komisarė, pone ir ponios. Jau šio pusmečio pradžioje mes sakėme, kad netoleruosime jokių klaidų lygio jokių klaidų ES biudžete. EIT buvo ne pačios geriausios reputacijos ir įgyvendinant, vykdant biudžetą ir teikiant subsidijas ir panaudojant tas subsidijas ir darbuotojų kaita ir valdymas, viskas buvo silpna. Ir todėl mes buvom nusprendę stabdyti audito veiklą. Tačiau, kai vadovavimą perėmė nauja grupė, ši institucija padarė didžiulę pažangą ir todėl mes nusprendėme suteikti biudžeto įvykdymo patvirtinimą pradžiai saliginę nuomonė, bet mes ir toliau stebėsime situaciją, dabar galiu pritarti tokiam patvirtinimui, biudžeto vykdymo patvirtinimui. Ir jeigu ši institucija ir toliau veiksmingai susidoros su savo problemom, viskas bus gerai. Tačiau tai tiesiogiai kontrastuoja su tarybos situacija. Taryba neatliko to, ką turėjo padaryti, mes nesuteikėm biudžeto vykdymo patvirtinimo, dabar jau komisija turi mums padėti spręsti situaciją. Ponas Balčytis, prašom. Remiantis SCL patikinimu, bendroji įmonė padarė nemažą pažangą įgyvendinant veiksmų planą, kurio siekima ištaisyti auditų rūmui nustatytus trūkumus kartu su nacionalinėmis finansavimo institucijomis buvo gerinama įmonės ex post audito strategija įdiegta speciali audito ataskaitų teikimo forma bei atliktas sisteminis šių auditų kokybės vertinimas. kartu buvo keičiamasi informacija apie finansinių programų reikalavimus bei gerosios praktikos pavyzdžiais taip pat patobulinta interesų konfliktų valdymo ir prevencijos politika bei sukurta išsami duomenų bazė

Pone Deutsch, pusantros minutės. Kolegos, ne vienerius metus taryba ignoravo. Ignoravo tai, ko pageidavo parlamentas. Ir jau penktą kartą parlamentas negali suteikti biudžeto įvykdymo patvirtinimo tarybai. Deja, šioje diskusijoje pati taryba nedalyvauja. Mes kalbam apie atsisakymą patvirtinti biudžeto įvykdinimą ir nepaisant tokio nevykusio bendradarbiavimo niekados. Niekados jie neteina pateikti informacijos, mes jos negaunam. Informacijos nei apie statybos politiką, kurią vykdo taryba, nei apie įvairius kitus projektus. Taryba nepateikė mums jokios informacijos. Tarybos finansinis valdymas yra visiškai neskaidrus, mums be galo sunku priimti bet kokį sprendimą, kad galėtumėm įvertinti tarybos finansinį valdymą tokiamis aplinkybėmis. Panašu, kad taryba negerbė, nepaiso jokių procedūrų, kurios yra neatsiejama Europos Sąjungos dalis. Tad EPP remia šitą raginimą. Pirmininkas ponios ar mama salėje nėra. Dabar suteiksime žodį poniai Krisla. Vieną minutę. Pirmininkė, komisarė, kolegos. Biudžeto įvykdymo patvirtinimas yra parlamento užduotis. Šiandien svarbus momentas Žmonės iš mūsų tikisi, kad mes tinkamai vertinsim, kaip leidžiami jų pinigai. Aš e, turiu pasakyti, kad e, turime pasirūpinti, kad įvairios įmonės prisimtų atsakomybę už savo veiksmus, nesvarbu, kad biudžetai yra nedideli. Maži biudžetai turi būti skaidresni. O dėl tarybos yra visiškai nepriimtina, kad taryba nevykdo savo įsipareigojimų, kad jinai taip atmestinai žiūri savo prievolę. Tai Taryba teikia tik tai rekomendacijas dėl išlaidų, o tuo tarpu startyje parašyta, kad komisija turi tas rekomendacijas teikti. Taryba dirba su vairiomis išlaidomis. Aš manyčiau, kad padėtis yra visiškai neprimtina. Ponas Bogovič, vieną minutę. Here will be better. Uh... Gal šitas mikrofonas suveiks. Labai ačiū. Biudžeto įvykdymo patvirtinimas yra įprastinė procedūra ir privačiose įmonėse tai daro savininkai ir akcininkai. Viešosiose institucijose šį darbą atlieka išrinkti pareigūnai ir todėl aš norėčiau pasidžiaugti pranešimu ir tuo, ką jame rašo pranešėjas apie Artemis, ENIAC ir EIT. 13 metais buvo padaryta nemažai pažangos, atsižvelgta į vairias rekomendacijas. Šios įmonės laikėsi joms suteiktų nurodymų. Problema yra taryba. Ji vis dar nepageidauja atsižvelgti į nurodymus ir būti atskaitinga institucija. Ir todėl mes turėtumėm vadovautis pranešėjo rekomendacija nesuteikti biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Tikėkime, kad taryba bus atsakingesnė ateityje. Dabar kečti jai procedūra, tik tai vienas asmo paprašė žodžio, ponė Marijas. Ačiū. būtina užtikrinti skaidres ir demokratinės procedūras. 316, 317, 318 sutarties straipsniai neleidžia atskirai traktuoti bet kokį biudžeto elementą. Taryba elgėsi tarsi būtų valstybė valstybės viduje. E, taryba atsisako atsakyti Europos parlamento iškeltus klausimus. Mes turime tikrinti ir tarybos išlaidas, kaip ir visų kitų ES institucijų išlaidas. Būtina, e, kad, kad būtų pateiktas raštu e, atsakymas susijęs su kreditu. Mes norime žinoti, kas vyksta su Residence Palace statybos projektu. Mums e, būtina nedelsiant gauti atsakymus, kad mes galėtume ateityje patvirtinti biudžeto vykdymą. Ačiū dabar žodis komisijos nariu. Ačiū pirminkė, gerbiamas pranešėjau. Kaip žinote, aš čia su pavaduojančiam vaidmenį, pavaduoju komisijos narė Kristelina Georgieva. Ir dar kartą dėkoju už galimybę pasisakyti, kalbėti apie biudžeto vykdymo patvirtinimą taryboje, Europos vadovų taryboje ir bendrom, bendrosioms įmonėms Artemis, Eniak ir taip pat ir technologijos ir inovacijų institutui EIT. Čia pasiekta nemažai pažangos tose įmonėse, kai kalbam apie valdymo ir kontrolės sistemas. Ir komisija ir toliau teiks konsultacijas ir paramą tom bendrosioms įstaigoms, įmonėms, e, kad jos spręstų tas problemas, kurias iškėlė Europos parlamentas. Ačiū. Černecki, aveți cuvânt. Ponas Černeckis, pranešėjas, žodis jums. Dėkoju, pirmininkė, komisijos nariai, kolegos. Aš kalbu labai svarbiu mano gyvenimo laikotarpiu, tai paaiškinsiu vėliau savo pasisakymo pabaigoje. Pabandysiu atsakyti į tai, ką girdėjau iš pasisakiusių. Taip, iš tiesų, mes jau iškėlėme geltoną kortelę Europos inovacijos ir technologijos institutui ir tai padarėme visiškai teisėtai. Nes tas institutas pradėjo geriau funkcionuoti, geriau veikti, pasiekė pažangos, mes paraginame jį dirbti veiksmingiau. Dabar dėl tarybos. Prieš pusmetį mes buvome tokioje situacijoje, kai įspėjome tarybą, parodėme jai geltonąją kortelę, dėje negavome jokio, jokio atsako, čia tarsi kalbėtumėme su siena. Tai darėme daugybę kartų ir atsakymo negavome. Visų politinių frakcijų atstovai sutarė, nepaisant egzistuojančių skirtumų tarpusavę, kad tokia pozicija iš tarybos pusės yra neprimtina. Pona Šilter yra teisus sakydamas, jog piliečiai tikisi atsakymų, tai yra skandalas, taip, tai yra gana grubus, griežtas žodis, bet Aš visiškai teisėtai jį galiu pavartoti, nes taryba atsisako bendradarbiauti ir tai yra ne pirmą kartą. Ir ši istorija niekada nesibaigia, jinai vis kartojasi. Mes turime elgtis ryštingai ir nuosekliai. Galų gale tai yra Europos parlamento garbės klausimas. Mes esame atsakingi prieš savo piliečius, prieš savo rinkėjus. Mes negalime pasiduoti ir turime ir toliau tarybai daryti spaudimą, kad galiausiai priverstėm tarybą kalbėti su mumis. Mes norime dialogo, norime būti partneriais. Dabar noriu pakalbėti apie labai svarbų laikotarpį mano gyvenime. Neseniai sužinojau, kad mano sunus antrą kartą buvo išrinktas į Lenkijos parlamentą. Taigi aš esu labai laimingas ir dalinuosi šią naujieną su jumis. Pirmininkas sveikino. Bendros diskusijos baigėsi. Dėl pranešimo balsuosime rytoj. I would uh, ask you for a blue card uh, to elaborate on the subject. But in any case, uh, congratulations once again. Și acum, dragi colegi, vom trece la procedura uh, one, min, one minute speech